nors dar trūksta narių, tačiau turint omenyje, kad šiandien popietėje numatyta tiek daug darbo, reikėtų jau pradėti. Taigi šiandienos svarbiausias prelegentas, uh, e, Kortlechner pranešėjas jau yra čia. Tad galime ir pradėti darbą, manau. Taigi visų pirma, pirmas darbo tarkės punktas. Tai yra darbo tvarkės patvirtintas, noriu, patvirtinimas, noriu pasakyti, kad um, 26 punktas bus perkeltas prieš 23 punktą. Tai alternatyvus ginčių sprendimo būdai sprendė civilinius komercinius ir šeimos klausimus. Gavau ponelės Geringi. Geringen laišką dėl radioaktyvių atliekų. Uh, to punkto nėra įtraukta darbo tvarkė ir e, Geringer teiraujasi, kodėl šio punkto nėra darbo tvarkė. Taigi noriu pasakyti, kad pagal darbo tvarkos taisyklės ir e, priedą, kuriame nustatyti mūsų įgaliojimai, automatiškai esame atsakingi už šį klausimą kuomet komitetas e, prašo keisti juridinį pagrindą. Tačiau panašu, kad taip nėra ir todėl mūsų darbo tvarkė šio klausimo nebėra, kadangi neprašoma keisti juridinio pagrindo. Tai nereiškia, aišku, kad mūsų komiteto nariai negali paprašyti, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę, tačiau nėra e, priežasčių šį klausimą įtraukti į darbo tvarkę automatiškai. Iki šiol dar niekas nepaprašė juridinio pagrindo keitimo. Tai tokia būtų dabartinė situacija. Norėjau tiesiog paaiškinti, kodėl šis darbo atverkės klausimas ne, nėra mūsų darbo atverkė. Taigi dabar kitas darbo atverkės punktas, pirmininkos skelbimai, tokių nėra. Toliau yra gegužės 23-24 dienos posėdžio protokolai. Jeigu nebus prieštaravimų, šie protokolai e, bus laikomi patvirtintais. O dabar periname prie viešųjų klausimų. Dabar turiu išsitraukti klausimų darbo atvarkę. Visų pirma, sveikinu dalyvius ir iš karto suteikiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Kurt Lechner. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, noriu pasakyti, kad nesu svarbiausias asmuo. Svarbiausi yra ekspertai, aišku, iš atitinkamų valstybių narių atsižvelgianti tai, kad laiko nėra daug. Aš per nelik ilgai neapsistosiu, tai šio klausimus, aišku, visi žinote, apie ką eina kalba. Čia vienas dalykas yra kalbėti apie pagrindinius sprendimus, pagal kokius argumentus parinks, bus parinksama jurisdikcija dėl paveldėjimo teisės, aišku, tai yra nacionaliniai klausimai. E, toliau, aišku, detaliai nacionaliniuose įstatymuose nustatytos visas taisyklės ir paskui, žinoma, susidurėme su tokiais dalykais, kur yra kažkokio tai e, persiklajimo, kolizijų. Net ir tie, kurie puikiai žino, kas turėtų atsitikti su mirusiojo paliekamu tar, turtu teoriškai, kuomet susiduria su praktika, dažnai paaiškėja, kad viskas yra ne taip ir dažnai situacijos būna pakankamai sudėtingos. Kuomet žinai vieną teisinę sistemą gerai, tačiau sunku mm, dažnai išmanyti ir kitos uh, valstybės teisinę sistemą ir žinoti, kaip reikia ją interpretuoti ir detaliai taikyti. Taigi labai džiaugiuosi, kad buvo įmanoma surenkti šios viešuotus klausimus. Aš manau, kad jie yra labai svarbus, mūsų susidomėjimas šią temą yra didžiulis. Ir Europos parlamente, tikiuosi taip pat ir taryboje, po truputį e, judama prie jau galutinio darbo šio klausimo etapo. Tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį darbai bus baigti. Kita savaitė, dar kitą savaitę, dar toliau bus derinamas tekstas, pakeitimai, jūs turite visus pakeitimus. Tikimės, kad rugsėjo mėnesį jau galėsime čia komitete patvirtinti tekstą, o tada matysime, kas vyks taryboje. Tikimės, kad dar šiais metais pavyks užbaigti visą darbą dėl šio klausimo. Yra, aišku, tam tikrų sunkumų. Tiesiog todėl, kad situacija yra tokia, kokia yra. Skirtingose valstybės narėse yra skirtinga juridinė kultūra, skirtingos tradicijos, skirtinga terminologija. Uh, Tad e, problemų šis pasiūlymas nesukūrė. Problemos egzistuoja dėl to, kad yra tokia esamos situacijos specifika. Tad mes labai tikimės, kad mūsų tekstas prisidės prie problemų sprendimo ar bent mažinimo. Norėčiau labai pasveikinti e, Austrijos atstovą, kuris kalbės apie Austrijos sistemą ji labai panaši taip pat ir tam, kas galiojo senais laikais Dunojaus. Um, imperijoje kalbės apie Austrijos um, sistemą, po to ponas Šasal kalbės apie prancūzišką sistemą, jis yra iš Paryžiaus, po to um, mums Ispanijos teisinė. Um, situaciją pristatys ponė Patricija Garcija Madeiro. Neatsimenu, iš kurio ji yra miesto. Toliau Junktinės karalystės. Richard Frimston, notaras ir advokatas pristatys situaciją Junktinės karalystės situacija yra ypatinga, visų pirma dėl to, kad jie pasirinko opt-out variantą. Ir mus taip pat labai duomins Junktinės karalystės ir Airijos e, ketinimai prisijungti prie reglamento. Aktyviai ir pasyviai aišku, juos tie klausimai liešia. Bet Risvirskė toliau irgi kalbės. O dabar iš karto ponui Bitneriu suteiksiu žodį. Äh, äh, Ačiū už suteiktą žodį. Pirmininkė, pranešėjau, man labai malonu pristatyti Austrijos notaro asociacijos poziciją. Aš atstovauju šiai asociacijai. Įvairiose valstybėse narėse galioja įvairios paveldėjimo sistemos daugumoje valstybių narių e, palikimas atsiranda mirus asmeniui, tačiau kai kuriais atvejais prireikia laiko palikimui padalinti ir bendros nuosavybės klausimams išspręsti. Dažnai prireikia turėti e, testamento vykdytoją. anglosaksiškos teisės šalyse būtent vykdytojas turi vykdyti testamentą. Austrijos sistemoje, taip pat kai kuriuose kitose šalise viskas yra kitaip. Austrijoje palikimas atsiranda asmeniui mirus, tačiau tam reikia tai turi būti patvirtinta teismo dokumentu. Turint dokumentą gali būti perduota nusavybė. Įpėdinis turi pateikti dokumentą ir prašyti, kad administratorius kad būtų paskirtas administratorius ir keletas įpėdinių gali kartu naudoti savo teisėmis. Pagal šią procedūrą notarai veikia teismų vardu ir prieš padalijant palikimą, perduodant palikimą, reikia patikrinti daugelį dalykų, reikia atsižvelgti į nepilnamečių teisės, kreditorių teisės, įpėdinių pagal įstatymą teisės įpėdinių pagal testamento teisės. Taip pat nagrinėti mokestinius klausimus, e, tikrinti žemės kadastrus, tiesa tikrinimas e, žemės kadastruose yra daugiau formalumas. Mūsų sistema yra efektyvi. Teismas patvirtina sprendimą ir notaras veikia kaip tarpininkas tarp įvairių šalių vykdančią procedūrą. Pagal Austrijos teisę vykdytojas, vykdytojo vaidmuo ribotas, tai jis atlieka priežiūros vaidmenį, tačiau neturi administracinių įgaliojimų. Notarų mokesčius reglamentuoja įstatymai. Dar labai trumpai norėčiau papasakoti apie žemės kadastro vaidmenį. Remiantis teismo sprendimu, turtą reikia įregistruoti, turi būti patikrintos teisės į turtą ir čia vadovaujamasi tam tikrais hierarchijos principais. Austrijos Žemės kadastras. Žemės kadastrų negalima pasinaudoti, norint atlikti kokias nors papildomas procedūras pagal Europos paveldėjimo pažymėjimą. E, pavyzdžiui, šiuo kadastru negalima pasiremti, norint atsižvelgti į nepilnamečių teisės. Kadastrė kadastras yra naudojamas tik turtui registruoti, visos kitos procedūros e, turi būti atliekamos prieš tai. Dėl e, reglamento, dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo mes pritarėme kai kuriems reglamento aspektams ir tikimės, kad e, notarai Austrijoje ir toliau galės veikti teismų vardu. Vis dėlto reglamente yra tam tikrų nuostatų, kurios gali kelti problemų, ypač kai jos siejasi su nekilnojamųjų turtu. Mūsų nuomonė dėl reglamente numatytų procedūrų gali labai padidėti mokesčiai, kai palikimas yra didelis Mm, ir būkštojame, kad dėl to gali labai smarkiai nukentėti mūsų sistema, o žinoma, reglamentu to neturėtų būti siekame. Birželio mėnesį posėdžiaus ministrų taryba išsprendė dalį problemų, tačiau ne visas. Taigi mes prašome kad būtų taikomos tam tikros išimtis, kurias siūlo ponas Lechner 73 ir 74 pakeitime. Tie pakeitimai labai svarbus Austrijos sistemai ir kitoms sistemoms taip pat. Paveldėjimo pažymėjimas palengvins įpėdinių gyvenimą, tačiau mums kelia susirūpinimą tai, kad paveldimo pažymėjimas gali būti prilygintas teisiai į turtą. Taip pat, jeigu asmenims teks imtis papildomų priemonių, kad jų pavardės būtų registruotos e, žemės kadastre, tai jiems turi būti suteikta pagalba. Taigi manau, kad e, reglamentą dar reikėtų koreguoti, kad e, eiliniai piliečiai nenukentėtų. Labai ačiū. Pone bet neri už tokį įdomų pasisakymą. Aš siūlau, kad mes dabar eitume tolyn ir suteikiu žodį ponui Paskal Šezan. Oh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu pasakyti, kad pirmiausia, turi, džiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti ES notariato poziciją. Aš e, esu e, ES notarų tarybos e, darbo grupės pirmininkas, bet šiandien e, E, aš e, kalbėsiu labiau kaip prancūzijos notaras ir e, prancūzijos specialistas. Prancūzijos notarai jau daugelį metų su dideliu susidomėjimu stebė mūsų dominančio reglamento raidą. Ir mes džiaugiamės, kad iš esmės e, dėmesys skiriamas dviem pagrindiniams principams e, sukurtiems 2005 metų žaliojoje knygoje. Tai yra konfliktų teisės harmonizavimui ir e, valstybių narių materialinės teisės užtikrinimui. Šiuo požiūriu mes be bejonės e, suprantame, kad Prancūzijos specialistams e, bus tikras revoliucinis e, pokytis e, matyti, kaip e, bus pereinama prie vieningos paveldinimo sistemos Europos Sąjungoje. E, per man skirtą trumpą pasisakymą laiką aš nepristatysiu visų Prancūzijos paveldo įstatymų projektų dabar, bet aš išsakysiu tik keletą E, komentarų iš praktinės pusės ir akcentuosiu kai kuriuos šio reglamento e, projekto aspektus. E, pirmiausia, galvosiu apie 17 straipsnį. Ir paskui du pastebėjimai dėl bendrų politinių kompromisų paskelbtų aną birželį. Ir dabar, kalbant apie paveldėjimą, kokia yra prancūziška praktika. Aš paminėsiu jum aišku realų pavyzdį, tikrai realų, nes aš pats jį patyriau. Vienas iš mano klientų, tarptautinis advokatas, prancūzų tautybės, dirba Briuseliai daug metų ir norėjo užsitikrinti uh, kad e, jo mirties atveju būtų ne, taikomi ne belgiški, o prancūziški įstatymai. Pagal prancūzijos teisę um, nėra aiškiai pasakyta, kas e, būtų taikoma. Taigi tai būtų 2004 metų Belgijos įstatymo pagrindu buvo rastas sprendimas dėl paveldėjimo teisės valstybės nustatymo. Šiuo atveju m, mm, Belgijoje gyvenantis e, val, e, prancūzijos pilietis nusprendė pasirinkti taikomo, e, taikomo įstatymo valstybę pagal būsimo e, reglamento 17 straipsnį, 17 e, straipsnį e, galima bus rinktis tai, kokie, kokios valstybės teisė būtų taikoma. Pagal tai būtų galima, aiškiai, planuoti savo visus paveldėjimo parėdimus. Toliau. Pra, ko, pra, Prancūzijos piliečiui, kodėl svarbu buvo pasirinkti, kokia būtų, kokios valstybės teisė būtų taikoma. Na, jis turėjo vedybinę sutartį ir jis nusprendė, kad jam būtų e, daug patogiau pasirinkti Prancūzijos e, teisę jo mirties atveju. tas asmuo savo dviem vaikams, kurie gyvenantis Prans, savo vaikams gyvenantiems Prancūzijoje, e, Belgijoje ir JAV taip pat dovanojo dovanų. Belgijos įstatymai labai riboja tokius veiksmus kas yra susijęs su, pavyzdžiui, vedybinė sutartimi ar um, dova, dovanomis um, su toktiniui, tarp su toktiniu. Ir ypač dėl to, kai būtų skaičiuojamas vaikams tenkantis palikimas, atsižvelgiant į tai, kokios dovanos buvo jiem dovanotos per visą gyvenimą. Taigi, belgiški statymai yra labai ribojantis ir griežti toje srityje. Uh, Prans... Pagal Prancūzijos teisę labai svarbu yra nustatyti pagal mokesčių skaičiavimą, koks būtų palikimas. Čia mes matome, kad čia yra trys dalykai. Visų pirma, paveldėjimo teisės vieningas taikymas pagal reglamentą, toliau teisės pasirink, te, tos valstybės, kurio te, kurios teisė būtų taikoma pasirinkimas. Tai būtų labai paprastas va, sprendimas. Eh bien, pagal 61 metų konvenciją. Uh, Tie trys kriterijai turės, e, suteiks mums rytoj galimybę tikrai daug geriau apginti savo e, klientus ir todėl mes labai džiaugiamės tuo ir aš kaip e, notaras tos ryties praktikas labai džiaugiuosi tuo. Ir pabaigai porą pastabų dėl bendro Birželio 18 dieną priimto kompromiso pagrindų pirmininkė. E, mano asmeniška visų pirma pozicija. Tai tikrai nėra mano valstybės notarų oficiali pozicija. Aš kaip šios sėties praktikas tiesiog išsakysiu savo asmenišką nuomonę. Čia reglamente kalbama apie labai aktualius paveldėjimo klausimus. Labai svarbu, kad e, visa tai, kas yra įrašoma į registrą, yra įrašoma pagal tos valstybės, kuri tvarko tą registrą teisę. Tai yra pagrindinė politinė gairė, kurie labai svarbi Prancūzijos teisė, ypač, pavyzdžiui, nekilnojimo turto srityje. Aš noriu pabrėžti, jog uh, Juridinė profesija yra modernizuota 2011 metų kovo 18 dienos sprendimu. 28 atsiprašau dienos sprendimu. Ir dabar pagal naują civilinio kodekso straipsnį 715 yra pasakyta taip, kad visi aktai uh, kurie yra priimti notaro vykdančio veiklą Prancūzijoje, autentišką formą. Ir visi jurisdikciniai sprendimai, visi kiti autentiški aktai. Tai reiškia, kad Tai yra visiškai naujos taisyklės Prancūzijoje. Ir paskutinis pastebėjimas dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo. Tai yra sui generis nuostatos e, visoms valstybėms narėms. Man atrodo, tikrai e, šios nuostatos bus plačiai komentuojamos. Ir ypač akcentuočiau 37 punktą e, būsimas Europos paveldėjimo pažymėjimas bus svarbus galiojantis dokumentas, pagal kurį atitinkamos valstybės registrė bus galima įrašyti atitinkamai tą pažymėjimą. Ir tai, tai yra nuostata, kurią remia ir prancūzijos notarai. Mūsų civilinėme kodekse taip pat yra atitinkamos nuostatos. Šis pažymėjimas tikrai rodys paveldėjimo visas teises, atitinkamai e, leis nustatyti, kuris notariatas bus atsakingas, kompetitingas už visus sprendimus susijusius su paveldėjimu. Taigi tai užtikrins ir e, paprastumą e, visų teisų gyvenimo ir vis visą saugumą. Taigi mūsų prancūzijos notariatas tikrai labai sveikina žingsnius šią kryptimį. Taigi, noriu pasakyti, kad mes tikrai labai džiaugiamės, kad yra svarstoma šis reglamentas ir labai tikimės, kad jis bus greitai patvirtintas. Ačiū. Ačiū. Pone e, Šezani, Aš kol kas nenoriu išsakyti jokių komentarų, bet tiems, kurie klausosi, norėčiau štai ką pasakyti. Kai e, keliamas klausimas, kada perleidžiama nuosavybė ir kada e, pakeičiami įrašai žemės registre, e, mm, reikia prisiminti, kad Vokietijoje ne įrašas žemės registre reiškia, kad e, ta žemė tau priklauso, bet teismo orderis turi būti išduotas patvirtinantis tą nusavybę. Taip, aš galiu tą patvirtinti. Austrijoje tik tai išimtiniais atvejais e, nuosavybė e, nustatoma pagal įrašus registre. Noriu pasi užtikrinti, kad visi tai gerai supranta, nes komentaruose raštu daug kas sakė, kad dėl registro reikėtų neabejoti, bet tai nėra mūsų diskusijos esmė šiandien, nes tai nėra e, pagrindinė problema. Dabar ponė Medjero Garcia. Okay. Pardon. Buenas tardes. Labą dieną. Ačiū, kad e, suteikėt man žodį, gerbiamas pirmininkė. Dėkui, ponė pranešėjau. Aš e, šiek tiek informacijos pateiksiu apie paveldėjimą Ispanijoje ir apie tai, kaip tas klausimas yra reglamentuojamas pagal privatinę teisę. Be to pristatysiu dabar diskutuojamą įstatymo projektą tą temą. Visų pirma, kadangi paveldėjimo atvejais taikoma Ispanijos teisė, tai e, Ispanijoje e, iškyla sunkumų pritaikant tarptautinę teisę. E, jis, pirmiausia, mes suprantame, kad paveldėjimas Ispanijos teisė yra traktuojamas iš personalinės perspektyvos, iš personalinės teisės pusės. Kai paveldėtojas sutinka priimti paveldą, jis kaip savininkas perima visas E, mirusiojo asmens teisės ir prievalės. Kai, e, kai kalbame apie trečiosios šalies įsikišimą, turime prisiminti, kad teisėjas e, gali tik dalyvauti ginčiuose arba aprašymo atvejais. Notarai gali tik tai laisvą testamentą pasirašyti. Ir e, testamentą patvirtinti ir e, testamento valdytoja, administratorių gali įvardinti pats testamento autorius. Tas e, testamento rašytojas gali nuspręsti ir neskirti tokio valdytojo Civilinio kodekso 902 straipsnė yra kalbiam, kalbama apie e, valstybės skiriamą e, testamentų valdytoją. Ir ten sakoma, kad e, egzistuoja prievolė atsiskaityti teisės tarnyboms apie teisų perleidimą o kai kuriais atvejais turto dalintojas gali būti tas pats žmogus, kuris administruoja testamentą. Jeigu e, į turtą pretenduoja keletas e, e pal, palikuonių, tai turi būti siekiamas vienbalsis susitarimas, bet jeigu tokio susitarimo pasiekti neįpavyksta, tai e, testamento valdytojas turi įvertinti nusavybę ir turtą ir įvertinti galimybės tą turtą likviduoti. Kai kuriais atvejais pagal precedentų teisę e, paveldėtojai, kurie yra daugum, sudaro daugumą, gali veikti savo ruoštų e, prieš turto administratoriui įgyvendinant jam, skirtus už, jam skirtas užduotis. Dėl nepilnamečių yra e, šiek tiek kitokių nuostatų, bet aš apie jas dabar nekalbėsiu. Kai paveldimas turtas yra paskirstytas, e, paskirstomas svarbiausias vaidmo tenka testamentui. Sunkumų iškyla, kai e, paveldėtojai yra nepilnamečiai arba neįgalūs. Ir tada turi būti skiriamas specialus turto valdytojas. Civilinio kodekso 831 straipsnėje yra numatyta galimybė e, liekančiajam sutoktiniui e, būti testamento valdytoju ir paskirstyti jį. Taip pat e, tas asmuo yra atsakingas dėl nekilnojamo turto gyvenamosios vietos e, perleidimo. Ir e, jeigu neiškyla jokių prieštaravimų, e, E, tas valdytojo vaidmuo išliekančiam sutoktiniui tenka iki jo mirties. Paveldėtojai turi su tuo susitaikyti ir e, tas e, turto, paveldimo turto prieimimas gali būti oficialus, raštiškas arba automatinis Trečiosios šalies įsikišimas dažniausiai būna susijęs su turto tiesioginiu perdavimu. Ir čia, kai kalba apie trečiasią šalis, tai yra e, tie turto valdytojai ir testamento administratoriai, e, kai e, tai, jie yra reikalingi tais atvejais, kai testamento valdyti nebegali išliekantysis sutoktinis. Teismai taip pat turi tam tikrų įgaliojimų tuo požiūriu. Ir žinant, e, kad padėtis taip susiformavo, galima iškelti klausimą, kaip padėtį pakeis dabartinis e, reglamento projektas. Iš esmės jis daug ko nepakeis, tačiau jis pakeis e, reglamento taikymo mastą, kada tas reglamentas galėtų būti taikomas, kai iškyla ginčiai, kada galės būti taikoma tarptautinė materialinė teisė, o kada galės būti taikoma nacionalinė teisė. E, jurisdikcinių atvejų reikia išsiaiškinti, kas, e, e, pagal kokias taisyklės tarptautinėje teisėje bus pripažįstamos nusavybės teisės. Nacionalinės teisės rėmose iškylantis ginčiai yra reglamentuojami vadovaujantis įprastinės gyvenamosios vietos sąlyga. Tai yra tos valstybės tei, e, įstatymais, kurioje e, mirusysis gyveno prieš mirtį. Ispanijoje taikoma sistema yra šiek tiek kitokia ir e, ta įprasnė gyvenamoji vieta nebūtinai sutampa su mirusiojo mirties vieta. Ir pagal Ispanijos įstatymus pilietybės E, aspektas nėra taikomas. Taisyklės dėl užsienio paveldėtojų ES turėtų būti suvienodintos visose valstybėse narėse ir todėl tas e, Europės, Europos paveldėjimo pažymėjimas e, yra reikalingas įsteigti. Galbūt galėtume šiek tiek konkrečiau apibūdinti tą įprastinę gyvenamąją vietą. 12 straipsnio A dalis galėtų būti patobulinta, nes joje e, e, nes pagal ją e, būtų reglamentuojamas daugelio užsieniečių gyvenančių Ispanijoje paveldėjimo klausimas. Jeigu mes Ispanijoje negalime taikyti tokiems žmonėms nacionalinės teisės, tai tada iškyla daug dviejonių dėl prasnės gyvenamosios vietos koncepcijos. Mes teikiame vieną iš pasiūlymų, kuris atitiktų uh, uh, tuos įstatymus, su kuriais dabar užsieniečiai gyvenantis Ispanijoje išvengia dvigubo apmokestinimo. Būtų sukūriami nauji įstatymo straipsniai E, pagal kuriuos tam tikros išlygos būtų pritaikomos fiziniams asmenims. Tai užkirstų kelią e, ginčiams dėl įprastinės gyvenamosios vietos. Jeigu e, ta gyvenamoji vieta yra svarbiausia interesų centras tiems, kurių gyvenamoji vieta yra Ispanijoje, reikės E, šiek tiek pakoreguoti dabartinę sistemą, kad galėtume pritaikyti ne tik nacionalinius teisės aktis, greičia, aktus greičiausia reikės griežtesnių e, teisės aktų. Pagal Ispanijos civilinį kodeksą kol kas dar sudėtinga tai padaryti. Mūsų nuomonė yra labai daug techninių kliuvinių, kuriuos reikėtų pašalinti. Pavyzdžiui, pagal įstatymo su Ispanijos nėra pripažįstami vadinamieji turto perleidimo skaičiai. Ir pagal Ispanijos civilinę teisę yra numatyta galimybė e, išspręsti įvairius ginčius pagal įprastinę ginčių sureguliavimo e, sistemą. Ateityje, aš manau, e, tokia, e, civilinės, ta, ta civilinės teisės dalis turėtų būti šiek tiek pakoreguota, apie tai jau dabar yra diskutuojama ir manau, kad mums pavyks susitarti dėl to, kaip turi būti elgiama paveldėjimo atvejais, kai nėra testamento. Pavyzdį pateiksiu. Ispanijoje gyvena E, vokiečių, vokiečių šeima, jie turi ten savo įprasinę gyvenamą vietą, bet jų vaikai gyvena Vokietijoje, o Ispanijoje esantis namai yra jų antroji buveinė. Ir kai vienas su toktiniu po kito mirties nusprendžia grįžti į Vokietiją, neturėdamas jokio testamento, e, nebelieka tarsi jokio realaus ryšio su Ispanija formalaus ryšio su Ispanija. Ir tada bendrai yra nusprendžiama, kad geriau reikėtų vadovautis Vokietijos teisė, su kuria jie yra geriau susipažinę ir kuri jiems yra labiau suprantama. Dėl pripažinimo suvienodinimo ir supaprastinimo Europos paveldo pažymėjimas e, yra labai pažangi mintis, nes dėl to gerokai supaprastės administracinės procedūros. Tačiau turime nepamiršti, kad tai turės tam tikrų praktinių padarinių. E, Pagal reglamento 21 ir 28 straipsnius mes turėsime keisti įprastinę administracijos praktiką ir turėsime sukurti naują sistemą, kaip elgtis su žmonėmis, kurie Ispanija turi ne nuolatinę buveinę, o antrinį būstą. Mes tikimės, kad ateityje e, sukurta sistema bus paprasta ir mes galėsime vadovautis įprastinę bendro pobūdžio praktiką, kai e, turtas galės būti perleidžiamas e, pasitelkiant Ispanijos notarus, nors tas turtas galbūt ir valdomas pagal kitos valstybės narės teisę. Ačiū, aš galiu tik patvirtinti kad Vokietijoje, kai tik su manim kas nors tą temą kalbasi, pirmiausia iškyla klausimas, o kaip bus su Vokietijos pensininkais Maljorkoje ir Ispanijoje? Kas, kaip bus su jų turtu? Bet manau, kad ta problema iškyla lygiai taip pat, jeigu jie gyvena Prancūzijoje ir atvirkščiai. Äh, o dabar perduosiu žodį Junktiniai karalystiai. Prašom. Um. Ačiū. Pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad e, aš e, atstovauju Anglijai ir Velsui. Nors e, iš esmės visoje Junktinėje karalystėje galioja ta pati tarptautinė privatinė teisė, tačiau materialinė teisė skiriasi mūsų šalies tam tikrose dalyse. Aš suprantu, kad norėjote, kad mes pakalbėtume apie e, turto perdavimą ir dėl to nusprendžiau šiek tiek pakalbėti apie anglišką sistemą, asmeninio atstovų sistemą, e, taip pat apie paveldimo sertifikat pažymėjimus, kad jūs supratumėte, kaip mūsų sistema atitiktų naują sistemą. Aš e, tikiuosi, kad Junktinė karalystė prisijungs prie sistemos ir džiaugiuosi, kad mūsų vyriausybė e, skiria daug dėmesio šiam klausimui ir tikrai tikiuosi, kad Junktinė karalystė galės prisijungti prie kuriamos sistemos. Asmeniniai atstovai. Tai yra terminas, kuris vartojamas ir testamento vykdytojams ir administratoriams padinti. Vykdytojai yra asmenys paskirti pagal testamentą, o administratorius skiria teismas. Tuos atvejais, kai pavyzdžiui, nėra E, testamento, kai yra netestamentinis palikimas, arba jeigu asmenys nenurodyti testamente. Ir e, administratorių ir vykdytojų teisė skiriasi. Administratų, vykdytojų įgaliojimai nurodomi, paprastai nurodomi testamente, o administratorių e, įgaliojimus nurodo teismas. Taigi jų įgaliojimai atsiranda tik kai priimamas teismo sprendimas. Vykdytojų įgaliojimai atsiranda iš paveldėjimo pažymėjimo, administratorių iš teismo sprendimo. Junktinėje karalystėje mes skirstome mūsų Junktinėje karalystėje paveldėjimo teisė ir administracinė teisė yra atskiri dalykai. Aš čia nekalbėsiu apie taikomą teisę, kalbėsiu apie jurisdikciją, pripažinimą ir administravimą. Taigi m, savo atsistose dokumentuose aš kalbu apie administravimo ir vykdymo skirtumus Junktinėje karalystėje. Kalbu apie tuos dalykus, kurie priskiriami administravimo klausimams ir tie, tuos dalykus, kurie priskiriami paveldėjimo klausimams ir kuriems taikoma paveldėjimo teisė. Junktinėje karalystėje mes visada manėme, kad turi būti paskirtas atstovas e, bet kokiam Junktinėje karalystėje esančiam turtui tvarkyti. Taigi net jeigu ir yra pasakyta, kad taikoma kita paveldėjimo teisė, mes visada teigiame, kad turto administravimas yra mūsų teisės dalykas. Taigi, kai yra turtas Velsėje ir Anglijoje, turi būti suteiktas įgaliojimas tą turtą tvarkyti ir jis turi būti suteiktas Anglijoje ir Velsėje. Junktinėje karalystėje teismas turi jurisdikciją tik tuo atveju, kai Anglijoje ar Velsėje yra paskirtas asmenis atstovas. Iki tol, kol tas atstovas nėra paskirtas, teismas įgaliojimų neturi. Savo dokumente aš minėjau Millans Now ir Evans bylą. Toje byloje šeimai nebuvo leista bilinėtis, kadangi jie neturėjo administracinių raštų, jiems nebuvo suteikti įgaliojimai tvarkyti turtą. Net ir, pavyzdžiui, jeigu miršta asmuo, kuris negyveno Anglijoje, pas mus tai yra siejamasis veiksnys, net jeigu asmuo neturi turto Anglijoje ir Velse, vis tiek galima gauti atstovavimo įgaliojimus Anglijoje ir Velse ir prireikus, kaip buvo Hedžiono byloje, kurioje buvo priimtas įdomus sprendimas dėl administravimo ir paveldėjimo atskirimo. Ir buvo, tas sprendimas buvo susijęs ir su Briuselio pirmojų reglamentu. Tai šis sprendimas tikrai įdomus įverta panagrinėti. Toliau galiu pasakyti, kad um, savo atsiustame dokumente aiškinu, kaip yra suteikiami įgaliojimai Anglijoje. Taip pat turėčiau jūs mums papasakoti apie kolonijinių vykdytojų mm, įstatymą, kolonijinių įgaliojimų klausimą. Tais įgaliojimais galima naudotis kitose pasaulio šalise, taip pat jei, jeigu jie išduoti kitur, galima naud, jais galima naudotis Anglijoje ir Velse. Žinoma, aš čia kalbu apie šalis, kurios anksčiau buvo Britų imperijos e, kolonijos. Taip pat e, dar viena valstybė yra Kipro Respublika. Taigi, pavyzdžiui, Anglijos ir Kipro atveju, jeigu turiu atstovavimo įgaliojimą Anglijoje, galiu su juo vykti į Kiprą ir jis galios Kipre ir ne, nereikės įrodyti e, jokių faktų. Taigi tuo įgaliojimu bus galima pasinaudoti Kiprė esančio turto atžvilgių. Ir tą patį e, taip pat yra ir e, su Kiprė išduotų įgaliojimų. Jis gali būti atvežtas į Londoną, užanspauduotas, patvirtintas e, Londone be būtinybės įrodyti faktus. Ir jis gali būti taikomas Anglio ir Velsė esančiam turtui. Panaši sistema galioja ir su kai kuriomis e, Junktinių Amerikos valstijų valstijomis. 15 valstijų e, patvirtino Junktinių valstijų paveldėjimo kodeksą ir pagal jį taip pat yra priimami įgaliojimai iš kitų šalių. Ir Anglijoje gautas įgaliojimas gali būti naudojamas Junktinėse Amerikos valstijose. Jeigu yra sudarytas uh, testamentas angliškai ir jame nurodytas vykdytojas, tai lengva yra gauti įgaliojimą testamento patvirtinimą. ir aš savo dokumente išdėščiau taisyklės, kaip veikia ši sistema. Svarbus dalykas yra testamento patvirtinimo poveikis. Tas poveikis yra tas, kad pagal tą patvirtinimą visas turtas Anglijoje ir Velsėje yra perdodamas asmeniam atstovui. Taigi jeigu yra pagal testamentą paskiriamas vykdytojas, tada mirusiojo turtas Anglijoje ir Velsėje automatiškai yra perdodamas vykdytojui. Jeigu nėra vykdytojo, tada paskyrus administratorių visas to mirusio asmens turtas Anglijoje ir Velsė pereis administratoriui. Ir žinoma, turime sistemą, pagal kurią asmeniai atstovai turi teisę į turtą, jį perima ir tada turi jį padalinti parduoti ir taip pat tvarkyti visus reikalus su naudos gavėjais ir įpėdiniais. Dar viena mūsų sistemos ypatybė yra ta, kad asmeniai atstovai Anglijoje neturi prievolės tvarkyti turto, kuris yra už Anglijos ir Velso ribų. Ir būtent čia mūsų sistema kertasi su siūlomu reglamentu, nes manau, pagal reglamentą asmeniniai atstovai paskirti pagal Anglijos įstatymus turės e, privalės tvarkyti turtą visoje Europos Sąjungoje. Dar viena pastaba, kurią norėjau pateikti. Tai yra asmeninio atstovo apsauga. Asmeniai atstovai yra asmeniškai atsakingi už um, paveldimo turto tvarkymą, jo vertę, jie turi atsiskaityti su kreditoriais, jie yra atsakingi prieš įpėdinius ir jie apsisaugo nuo atsakomybės, paskelbdami atitinkamus pranešimus Londone. Ir tokiu būdu tada gali paskirstyti palikimą. Uh, tarp įpėdinių, taip apsisaugodami nuo kreditorių pretensijų. Taigi, asmeninių atstovų apsaugos klausimus taip pat reikėtų nagrinėti reglamente. Ir galėčiau pateikti keletą pasiūlymų, kaip būtų galima keisti 19 straipsnio antrą dalį, kad būtų galima atsižvelgti į asmeninių atstovų sistemos ypatumus. Ir labai tikiuosi, kad Junktinė karalystė ir Airija galės prisijungti prie reglamento įgyvendinimo, kad galėsime prisidėti prie viso proceso. Ačiū. Dėkoju ponui Frimstenui už šios paaiškinimus. Be testamentų mm, paveldėjimo administravimo ir vykdymo mm, yra dar viena problema, tai yra dovanų ar labdaros susigražinimas. Šis, tačiau tai nėra mūsų klausimų tema. Ir dar pamiršau paminėti, kad šiandien čia lankosi ir ponas Lėman. Visiškai užmiršau pasisveikinti su jumis e, šio posėdžio pradžioje. Dabar žodis jums. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man šią galimybę kreiptis į komitetą. Esu teisininkas iš Vokietijos. Kalbu ne vien tik tai kaip step atstovas, bet ir kaip Vokietijos teisininkų asociacijos atstovas testamentų vykdymo klausimas mums yra labai svarbus. Pagal vokiškąją sistemą yra tokia specifika kad testamentų vykdymas yra ne vien tik tai turto paskirstimas, disponavimas e, mirusiojo turtu, e, skolų gražinimas, įvairių kitų likusių klausimų išsprendimas, likusio turto, turto paskirstimas. Yra dar pagal Vokietijos teisę ir nulatinis vykdytojas. Tas, ta, ta veikla gali tęstis iki 30 metų. Kai kuriais ypatingais atvejais netgi visą vykdytojo ar kito asmens gyvenimą gali tęstis ta veikla. Tai yra tokia situacija, kuomet eina kalba apie nepilnametį arba asmenį su negale. Pavyzdžiui, jeigu jauni tėvai turintis mažų vaikų, nepilnamečių vaikų, uh, surašo testamentą, normalu įrašyti ir nuostatą dėl to, kad kažkas būtų testamento vykdytojas, kol dar vaikai yra maži. Tai ypač svarbu turtingų asmenų atveju, kurie nenori, kad jų vaikai paveldytų turtą per nelik anksti, kad paskui jie neprarastų motivacijos gerai mokytis ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu 18 metais paveldi milijoną eurų, tai galbūt nėra ideali situacija. Jei 16 paveldi turtą ir žinai, kad 18 kos sulaukęs nebeturėsi paisyti testamento vykdytojo valios ir galėsi bet kaip disponuoti savo milijonų, tai galbūt iš tikrųjų nebeliks motivacijos mokytis toliau. Todėl ir yra tokia nuostata. Dabar kalbėčiau apie 108 pakeitimą. Pažymėjimas, kad jis galiotų mm, ne vien tris mėnesius. Čia ne visiškai aišku. Pavyzdžiui, kaip būtų su tokia vat, nuostata, kad būtų galima numatyti testamento vykdytoją, kuris a, tą veiklą vykdytų apie 30 metų, pavyzdžiui, tarkim būti, kad, kad teismas, kuris tvarko paveldimo klausimus ir kuris yra nevokiškas teismas, galbūt nežino apie tokias vokiškas e, nuostatas. Toliau dar yra klausimas dėl a, jungtinių testamentų ir tokių paveldėjimo klausimų. Testamentai turi būti tvirtami notaro. Jungtiniai testamentai gali būti priešingai sudaromi ir tiesiog uh, ranka surašant juos dėl tam tikro paveldėjimo turi būti ir tam tikros aiškios privalomos nuostatos. Taigi, jeigu sudarai tokį susitarimą, tai negali be kitos e, susitarimo pusės sutikimo atšaukti tokio palikimo ar perdu, numatyti, kad tą palikimą paveldės kitas asmuo. Pagal Vokietijos įstatymus taip yra. Taigi yra pakankamai sutingos nuostatos, ypač pavyzdžiui su toktiniu atveju. Mm, su toktiniai sudarė santoką ar. Uh, gyvenantis atitinkamomis sąlygomis gali nustatyti, kad partnerystės, kad, kad tai būtų tos nuostatos privalomai gyvenimas tol, kol partneris yra gyvas. Ir jeigu partneriai, pavyzdžiui, susitarė e, sudaryti kitą susitarimą, tai yra įmanoma padaryti, jeigu tai patvirtina notaras ir abi pusės sutinka. Tai yra lygių galimybių savoka, kad partneris turi turėti teisę žinoti, ar sutuoktinis ar partneris keičia savo testamentą. Jeigu e, viena iš susitarimo šalių jau mirusi, tai tuomet jungtinio testamento nuostatos yra privalomas ir jų negalima keisti. gali prireikti taip pat pažiūrėti ir į 16, 17 ir 18 straipsnių nuostatas ir jų taikymo sritį. Aš iš patirties pateiksiu pavyzdį. Švedijos pilietis, informacinių technologijų specialistas dirba Darmštate mm, Europos kosmoso erdvės agentūrai. Jis gyvena su vokietė ir jie turi keturis vaikus. Tikiuosi, kad pagal šį naują reglamentą ateityje bus įmanoma tokiai porai sudaryti vokišką susitarimą dėl palikimo, kur jie galės vieną kitą įvardyti paveldėtojais, o vaikus tolesniais paveldėtojais. Tačiau jeigu jie abu gyventų Vokietijoje, jų įprastinė gyvenamoji vieta būtų Vokietijoje. Ir tokį susitarimą patvirtintų notaras. Jie parengtų jungtinį testamentą taip pat. Pavyzdžiui, tai būtų kita galimybė. Tai tuomet Vokietijos paveldėjimo teisė galiotų. Tačiau įsivaizduokime, jeigu tas švedas išvyksta Vokieti, iš Vokietijos, nes įsidarbina kažkur kitur. Ir tarkim, pavyzdžiui, pradeda dirbti Švedijoje ir į Darmštatą grįžta tik tai savaitgaliais. Galvodamas galbūt, kad šeima paskui persikels į Švediją, kuomet, tarkim, vaikai baigs mokyklą ar panašiai. Ir sakykime, kad būdamas Švedijoje, tas švedas pakeičia testamentą, tai yra sudaro naują testamentą e, Švedijai. Kas tuomet atsitinka su Vokietijoje sudarytų testamentų? Jeigu čia būtų taikoma Vokietijos teisė, tai būtų viskas aišku nes tuomet būtų pagal vokišką teisę laikoma, kad tas antrasis testamentas sudarytas Švedijoje negalioja, ypač jeigu jo įprastinė gyvenamoji vieta vis dar būtų Vokietija, jeigu jis nebūtų persikėlęs gyventi į Švediją. Tačiau gali kilti problema, jeigu pagal 16 straipsnių nuostatas tam asmeniui dabar galiotų Švedijos paveldėjimo teisė ir Švedijos paveldėjimo teisė nepripažintų Vokietijos nustatyto um, privalomojo pobūdžio tokiam pirmajam testamentui. Tuomet, aišku, iškiltų pavojus. Pagal 16 straipsnį šio reglamento uh, yra hipotetiška situacija taikoma. Tai yra ta teisė galiotų, kuri būtų galiojusi tuo metu, kai buvo sudarytas susitarimas. Tuo metu tos mens įprasnė gyvenamoji vieta buvo Vokietija. Tačiau reglamento nuostatos gana stebina. Pagal 16 straipsnį yra pasakyta, kad uh, valstybei būtų taikomas tam tikros teisinės nuostos. 17 straipsnį yra pasakyta, kad susitarimui taikomas tam tikros teisinės nuostos. Taigi, ką tai reiškia e, tai, kas yra pasakyta 16 ir 17 straipsnėje? Ar tas, tam susitarimui galiotų vokiška teisė? Uh, Ir ar tuomet tas, ta teisė būtų taikoma tik tai daliai turto, ne visam pavelimam turtui. 18 straipsnis ką reikštų, ar paveldėtojai Vokietijoje šiuo atveju galėtų turėti visas garantijas, kad susitarimas sudarytas Vokietijoje tikrai būtų privalomai taikomas. Būtų gerai išspręsti situaciją, kad nekiltų tokių problemų. Ačiū, ponai Lėman. Gal nenorėčiau daugiau tęsti diskusiją apie Vokietiją, tačiau vis tik tai tai, ką jūs pasakėte, tikrai atitinka tam, ką aš norėjau pasakyti savo pakeitimais dėl 18 straipsnio. Ar jūsų manimų ne viską atspindėjau? Esu dėkingas už jūsų pakeitimus, nes priešingų atveju galvočiau, ar iš tikrųjų į reglamentą patenka tokie dalykai kaip jungtiniai testamentai, nes kitai būtų tik tai komisijos pasiūlytos nuostatos ir 18 straipsnis neapimtų tokių dalykų, kaip aš minėjau. Tai dėkuoju už jūsų pakeitimus, bet aš galvoju, kad vis tiek situacija bus išspręsta tik tai tokiu atveju, jeigu uh, bus pasinaudota galimybė pasirinkti valstybę, kurios teisė būtų taikoma. Priešingų atveju vis tiek išliktų spraga. Ačiū, aš manau, kad galėsime tęsti diskusijas dvi šalių pagrindo. Dabar norėčiau suteikti žodį e, poniai Beatrice Fatifiska. E, grazie, prezidente. Io, e... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš E, čia atėjau tam, kad trumpai pakalbėčiau apie patikos fondų vaidmenį e, paveldėjimo teisėje. Norėčiau priminti, kad kol kas e, siūlomo reglamento mastas neapima patikos fondų ir Aš pati anksčiau esu dirbusi pagal Italijos teisės sistemą, dabar dirbu, esu Anglijos teisininkė, taigi aš e, savo kasdienėje praktikoje susidursiu su dviejų valstybių sistemomis. Manau, kad civilinėje teisėje e, šis klausimas labai svarbus ir man pačiai jis labai įdomus. O kol kas aš kalbėsiu tik apie patikos fondus, e, kurie sudaromi kam nors mirus kai e, asmo palieka testamentą arba tokio testamento nepalieka. Egzistuoja ir kitokie patikos fondai, kurios e, žmonės susikūrė dar savo gyvenimo metu, per savo gyvenimą. Bendrai kalbant, patikos fondas yra tam tikras e, juridinis santykis, kuris atsiranda, kai į patikos fondą yra pervedami E, asmens e, pinigai ar asmens turtas ir perleidžiami, ir tas turtas ar pinigai yra perleidžiami kitam asmeniui, kuris yra vadinamas patikėtiniu. Patikėtinis e, yra įpareigotas valdyti tą turtą, siekiant naudos kitiems asmenims, vadinamiesiems gamdos naudos gavėjais. Įdomu pažymėti tai, kad naudos gavėjų e, interesai yra įvardinami e, kuriant patikos fondą ir e, naudos gavėjų interesai gali nustoti galioti, jeigu dalis nuosavybės yra parduodama. E, arba ir, ir ta nusavybė perina į perkančiojo rankas. E, naudos e, turto arba sprendimo dėl turto mm, prieimėjas turi būti veiksnus, kai yra kuriamas patikos fondas. Ir mes suprantame, kad E, patikos fondas yra juridiškai galiojantis tik tuo atveju, jeigu yra aiškios tam tikros garantijos. Tai yra ketinimo garantija, jeigu egzistuoja, e, jeigu sprendimo prieimėjas turto turėtojas nori sukurti tokį patikos fondą, taip pat e, turi egzistuoti turto tvarkymo supratimo garantija ir Taip pat e, objektų garantija. Patikos fondos, e, fondo dokumentuose yra įvardinama, kas yra naudos gavėjai ir e, kaip tai tvarkoma. Tokius sprendimus gali nustatyti ir pati valstybė. E, patikos fondai bendrai būna dviejų rušių, tai vadinamieji testamentiniai patikos fondai ir e, jie e, yra labiau orientuoti į turto išsaugojimą. Ir to, vadinamiai diskreciniai fondai e, suteikia e, fondų valdytojams visišką sprendimų laisvę dėl kapitalo ir turto tvarkymo. E, tas sprendimo laisvė priklauso nuo to, kas susitarėma tarp nuosavybės turėtojo ir patkos fondo valdytojo. Paprastai tokis susitarimas yra įforminamas vadinamajame pageidavimų rašte. Ta, tas raštas yra gana neformalus, bet ten yra aiškiai surašyta, ko siekia e, turto turėtojas steigdamas patikos vadinamai fondą. Bendrai kalbant, e, tokie patikos fondai yra kuriami tais atvejais, kai e, nuosabės turėtojas nenori priimti sprendimo iš anksto. Ir e, nežino, kokią dalį turto gaus vienas ar kitas paveldėtojas. Ir tada tas nuosavybės turėtojas visą pasitikėjimą, visą e, savo pasitikėjimą atiduoda tam fondo tvarkytojui. Ir e, vėliau tik tai jie gali nuspręsti, kam atiteks kokia tarta dalis, kokia paveldo dalis. Naudos gavėjai negali reikšti jokių pretenzijų į patikos fondą, jie gali tik tikėtis, kad gaus kažką iš e, patikos fondo tvarkytojo, bet iš esmės jie jokių teisių neturi. Visa tai yra tvarkoma pagal e, tą mano minėtai pageidavimų laišką, norų laišką. Um, tas uh, nuosavybės patikos fondo interesas e, e reiškia, tam, e, iš esmės yra, tai yra tam tikra teisė į įplaukas, kurios gali būti gautos iš patikos fondo. Ir e, nusabės turėtojai turi teisę į tokias įplaukas ar pajamas ir fondo, patikos fondo tvarkytojai e, m, nedaug gali spręsti čia dėl to, kam e, kokia dalis turi atitekti. Kaip mano kolega iš Vokietijos kalbėjo, e, patikos fondai yra sukurti tam, kad e, būtų apsaugoti nepilnamečiai, e, neįgalų žmonės ir panašiai. Ir e, patikimas asmuo, patikėtinis gali e, valdyti tokius patikos fondus tol, kol e, nepilnametis e, pasieks pilnametystės amžių arba jeigu tai yra susijęs su neįgaliu žmogum, visą to žmogaus gyvenimą. Patikos fondų koncepcija savaime atrodo kartais gana paprasta. Kai jie yra įkūriami, tas turtas atitenka į patikimo žmogaus rankas. Iš esmės, čia nereikia jokio testamento. E, patikos fondas suteikia teisę, pavyzdžiui, liekančiam sutoktiniui naudotis e, nekilnojimu turtu, pavyzdžiui, pusę savo e, atsiprašau, pusę nekilnojamo turto visą savo gyvenimą, o kita pusė yra patikėtinio rankose ir tas patikėtinis nusprendžia, kaip tas turtas gali būti valdomas. E, paveldėjamumo teisės e, principai kiekvienoje valstybėje narėje e, nustato, kaip tie patikos fondai gali būti formuojami, bet dažniausiai visose šalise yra paskiriami asmenys, kurie tarnauja kaip patikėtiniai. Pavyzdžiui, jeigu Anglijos pilietis turi turto Prancūzijoje ir nori sukurti tokį patikos fondą, tai jis vadovausis Anglijos įstatymais. Ir po to galbūt bus parašytas atskiras testamentas e, dėl to, kaip turėtų būti elgiamasi su Prancūzijos valstybe. Jeigu testamentas e, būtų netitiktų Prancūzijos įstatymų, tai e, jis būtų atmestas ir e, būtų pritaikyta įprastinė Prancūzijos paveldo teisė. Bet net jei kalbame aps, apie absoliučiai anglišką nusavybę, pavyzdžiui, Anglijos pilietis turi nekilnojamo turto Junktinėje karalystėje, tai e, gali būti, kad paveldėtojai e, bando e, kvestionuoti testamento nuostatas. E, tokiais atvejais bus laikomasi paveldimo teisės taisyklių nustatytoje toje valstybėje narėje. Nemanau, kad būtų gerai testamentinius patikos fondus įrašyti į, statym, į reglamento projektą. Tai yra priemonė, kuriai taikoma e, valstybių narių paveldimo teisė. Tačiau yra vienas dalykas, su kuriuo aš visiškai negaliu sutikti. Tai yra ar paveldimo teisė gali būti taikoma patikos fondui visą jo egzistavimo laiką nuo pat sukūrimo datos. Kai e, turto perdavimo procesas baigėsi, e, atsiranda visas nusavybės paketas, kurį tvarko tas patikos fondo patikėtinis. Ir mano nuomonė, nėra jokių priežasčių po dešimties metų e, pakeisti patikos fondo taisyklės. Kodėl tada paveldimo teisės taiga turėtų būti pradėta taikyti, o ne patikos fondų e, reglamentai. Suformavus tokį patikos fondą ir e, atlikus reikalingus turto padalymus pagal valstybės įstatymus, E, patikos fondas tampa specialiu subjektu, kuris turi būti reglamentuojamas pagal bendruosius įstatymus. Ja, herzlichen Dank, Frau. Ačiū. Ačiū, ponė e, Puotifiske. Aš jūsų nesustabdžiau ir pertraukos nedariau, nes aš nusprendžiau, kad geriau būtų padiskutuoti visiems kartu E, bendrai ir aš dabar kreipiuosi į kolegas, prašydamas jų pateikti klausimų, jeigu turite. Prašom, pasinaudokit šią galimybę ir, e, kaip žinia, šiandienos pasisakymai buvo tikrai įspūdingi, jie parodė, kad teisės sistemos ES yra labai įvairios, mūsų kultūros ir tradicijos skiriasi, tiesą sakant, tai gerokai nustebino, kai išgirstame, kaip valstybėse narėse egzistuoja, e, kokia praktika egzistuoja ir kaip ji taikoma, tai negali nenustepti. Yra žmonių, kurie sako, kad e, viskas yra tik labai komplikuojama, būtų kur kas lengviau, jeigu nebūtų tiek daug nuostatų. Ar kas turi klausimų? Ponas Gano. Pone Gano. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je m'interroge. Ačiū pirmininkė. Noriu pasiteirauti dėl vykdytojo ir autentiškų aktų galiojimo patvirtinimo. 2009 m. ketvirtas reglamentas, pavyzdžiui, e, taikomas dėl išmok, išlaikymo išmokų ir dėl vykdymo įgaliojimo autentiškų aktų. Tai yra ne, ne visai tas pats, kas yra su e, paveldėjimo dokument, autentiškų dokumentų patvirtinimo dokumentais. Tai yra dvi skirtingos sistemos egzistuojančios Europoje. Vienu atveju teisėjo sprendimas yra būtinas, kitu atveju uh, yra notaras, nebūtina teisėjo sprendimas ir čia aš kalbėčiau, čia kreipčiausi ir į mano bendrapilietį um, notarą Šasen. Kaip būtų galima išspręsti tuos klausimus, nes čia yra tam, tikra, tam tikras disbalansas tarp tų dviejų sistemų. Taigi norėčiau, kad kiek plačiau pakalbėtumėt apie galimus kelius ir, ir galimus padarinius. Uh, to, ką turėtų apimti autentiški aktai ir jų laisvas judėjimas. Iki kiek reikėtų eiti čia toje tarpusavio pripažinimo srityje, manau, kad tai svarbus klausimas. Tai, man atrodo, buvo pasiūlyta parlamento e, rezoliucija, kurią parengė e, Manuel Medina Ortega, buvęs mūsų kolega. Ten, man atrodo, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų mm, užtikrinti visišką autentiškų aktų pripažinim, tarpusavę pripažinimą. Taigi aš kreipčiausi mūsų gerbiamus prelegentus, ypač svečia iš Prancūzijos, aišku, ir jūs, pirmininkė, prašydama čia kokiu tai gairiu toje srityje. Šase, Sie, äh, äh, gleich... Pone Šasengar, jūs norėtumėt kažką pasakyti, pabandyti atsakyti šį klausimą? Merci. Ačiū pirmininkė. E, gerbiama ponė, jūs tikrai pirštų dūrėte į labai jautrų klausimą, jautrų visoje Europos Sąjungoje, ypač kai tai yra būtent apie tai, kiek e, teismų sprendimo autentiški aktai yra pripaži, pripažįstami. Uh, Ir čia, aišku, svarbu apie tai kalbėti ir apie testamentų vykdymą, kas yra valstybių narių suverenini teisė. Dabar kalbant apie prancūzų notariškus dokumentus, jūs būtent Ir kalbate apie tai, ypač apie teismų sprendimus. Teismo sprendimas yra visiškas galiojantis, neginčiamas, egzistuojantis pats savaime. Dabar autent, prancūziško autentiškų te, e, aktų patvirtinimo dokumentas yra paremtas tuo faktu, kad pats notaras akto sudarimo metu patvirtina jo, patvirtina jo autentiškumą. Tai yra data, kada sudaryta asmuo, kuris dalyvavo, asmuo, dėl kurio tas aktas yra sudarytas ir taip toliau. Tai yra ta patvirtinimo gale, kuri yra suteikta oficialių, e, oficialiais įgaliojimais oficialių institucijų notarams. Akivaizdu, kad notariškai patvirtintas aktas gali turėti ir klaidų ir taip toliau ir jis gali būti koreguojamas. Taigi, kas atsitiktų paveldėjimo srityje, kuri mums dabar yra aktuali? Čia yra sudaromi notariškai patvirtinti aktai. E, nuo 2001 metų e, pakankamai neseniai yra suformuoti atitinkami įgaliojimai, kurie yra labai tikslus ir aiškus. Ir būsimas Europos paveldimo pažymėjimas būtent egzistuos tokiame prancūziškame kontekste. Mes turėsime notariškai tvirtintus aktus, kurie, na, gali turėti ir klaidų. Taigi čia būtų arba toks pasirinkimas, arba Mm, pataisyti tuos dokumentus, išduodant kitą pataisomąjį aktą, pavyzdžiui, dėl paveldėjimo klausimą ir taip toliau, arba tai galima būtų padaryti per e, kreip, kreipiantis į teismą, jeigu, pavyzdžiui, tai nuspręstų padaryti atitinkamos šalis. Čia savoka yra aiškiai apibriešta prancūziškoje sistemoje dėl autentiškų aktų cirkuliavimo Europos Sąjungoje. Tai sritis yra daug platesnė ir Europos notarai tikrai visuomet palankiai e, buvo nusiteikę dėl autentiškų aktų laisvo judėjimo po Europos Sąjungą. Aišku, užtikrinant, kad visos garantijos būtų išlaikytos, juk vis tik tai eina kalba apie jautrius klausimus. Tai aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Ja, zunächst uh, einmal. Ačiū. Dar norėčiau užklausyti ir kitų ekspertų dėl pažymėjimų, dėl aktų judėjimo. Buvo pateiktas pakeitimas dėl aktų laisvo judėjimo, manau visi dėl to sutarėme, bet kyla klausimas, koks yra teisinis poveikis nes yra tam tikrais atvejais skirtumas tarp vykdytinumo, tarp, pavyzdžiui, skolos pripažinimo, išlaikymo prievolės pripažinimo, kai aktas paskelbiamas vykdom, vykdytinu. Tai yra vienas dalykas. Tačiau yra ir kitokių aktų susijusių su paveldėjimu ir jų teisinis poveikis. Pasireiškia tik valstybių narių teisinėme kontekste ir suprantamas tik valstybių narių teisinėme kontekste. Ar ponas Bitner norėtų ką nors pasakyti? Taip labai trumpai. Ačiū, kad suteikėte žodį man. Austrijos padėtis šiuo požiūriu yra ypatinga. mes, nustojus galioti monarchiniai santvarkai, sudarėme dvišalę sutartį su tomis šalimis, kurios įėjo į Austrų-Vengrų imperijos sudėti. Taigi, ak, autentiški aktai yra pripažįstami, jeigu tik jais nesiekiama išvengti teismo sprendimų. Ponas Frimston, ačiū. Aš esu vienas iš tūkstančių e, advokatų, taip pat esu ir vienas iš kelių šimtų e, Anglijos notarų. Ir aš labai su, puikiai suprantu, kad aktas, kurį sudarau aš Anglijoje, jo poveikis labai smarkiai skiriasi nuo to akto, kurį sudaro ponas Šasang Paryžiuje ar kuris kitas notaras kitur. Anglijoje pats e, svarbiausias aktas, kurį gali sudaryti asmuo, Anglijoje yra vadinamas žodžiu deed ir šis aktas, kuris angliškai vadinamas deed, mūsų šalyje turi tokį patį poveikį kaip autentiški aktai kitose šalise. Suprantame, kad autentiškų aktų judėjimo uh, pripažinimo klausimas yra sudėtingas. Taigi reikia išsiaiškinti, kokia yra problema, kur slypi problema ir ką bandome išspręsti. Man atrodo, kad paveldėjimo atveju Europos paveldėjimo pažymėjimas kaip tik ir bus tas dokumentas, kuris laisvai judės ES ir tai yra pagrindinis dokumentas, į kurį turėtume sutelkti dėmesį. Ja, Ačiū, kadangi paminėjote paveldėjimo pažymėjimą. Norėčiau paminėti vieną problemą ir paklausti pono Šazan, kadangi jis ją taip pat minėjo, gal kiti taip pat norės komentuoti. Kyla atsakomybės problema. Matome, kokių skirtumų yra įvairiose sistemose. Aš dabar galvoju ir apie savo pateiktus pakeitimus ir kitų kolegų pakeitimus. Juose yra kalbama apie tai, kad reikia palengvinti procedūrų perdavimą kilmės valstybei, nes būtent kilmės valstybės. Teismai ir e, notarai geriausiai išmano savo sistemą. Taigi mano klausimas, ponui Šazank, būtų štai koks kad ir apie kokį pažymėjimą kalbėtume išduotą Austrijoje, Lenkijoje ar kitur, tarkim, jis siejasi su turtu esančiu Prancūzijoje. Kad galėtume patikslinti savo tekstą, reglamento tekstą, norėčiau sužinoti, kaip būtų, tarkime, Vokietijos teismas sprendžiantis paveldėjimo klausimus. Taip pat tai gali būti Slovakijos ar Lenkijos teismas, išduoda paveldėjimo pažymėjimą. Jis yra siunčiamas Prancūzijos notarui. Ir man atrodo, kad e, reglamento dabartinėme tekste dabar kalbame apie nuosavybės teisę. Tarkime, notaras gauna tokį pažymėjimą ir pateikia pareiškimą, kurio reikia pagal Prancūzijos sistemą. Ar taip viskas vyktų, ar teisingai supratau? Manau, kad jeigu teisingai viską suprantame, ypač ką mm, ponas Fimster pasakė, mm, aišku, visas mūsų dėmesys yra skirtas Europos paveldimo pažymėjimui, tai bus priemonė, kurie užtikrins paveldėjimo visų aktų, visų procesų kokybę ES. Tačiau tuo pat metu ir ne panaikins visų juridinių ir kitokių uh, tradicijų ir procedūrų, kurios egzistuoja skirtingos, skirtingose valstybėse narėse. Aš neseniai kalbėjau apie tai, kad uh, būtų galima galbūt išlaikyti ir autonomišką, kažkokį savarankišką pažymėjimą, kuris dar galėtų mm, cirkuliuoti Europoje. Gali būti gal aišku tam tikro netikrumo, dar neiškumo dėl to um, dokumento aiškumo, saugumo. Aišku, tai bus toks bandomasis gal pradžioje laikotarpis, todėl aš manau, kad mm, ir darbo grupėje tikrai labai daug dėmesio buvo skirta, kad uh, būtų galima užtikrinti aukštą paveldėjimo procesų kokybę kiekvienoje šalyje ir kad tuo pagrindu būtų sukurtas tikrai tvirtas patikimas Europos paveldėjimo pažymėjimas. Dabar kalbant apie tai, ką Jūs sakėte, realiam gyvenime, ko mums trūksta, kad paveldėjimo procesai būtų lengvesni, tai yra dokumento, kuris galėtų cirkuliuoti ir aiškiai parodyti, kas turi teisę į paveldėjimą, koks yra tas paveldėjimas, kad aš galėčiau, pavyzdžiui, dirbti nors Prancūzijoje gauti dokumentą iš Vokietijos, pavyzdžiui, Europos paveldimo pažymėjimą, kuris būtų sudarytas Vokietijoje vietos kompetitingos institucijos pagal laikantis visų vietos nuostatų ir kad aš galėčiau pasiremti tuo dokumentu, tuo pažymėjimu ir gaučiau bent jau minimumą iš to dokumento, kad galėčiau aiškiai pasakyti, kad štai tokia dalis turto, nekilnojamo ar tokio turto, tokia dalis įmonės ir taip toliau turi tekti tam ar ar tam asmeniu. Taigi man reikia pažymėjimo, kuris aiškiai parodytų paveldėjimo teises, kad aš galėčiau panaudoti tą pažymėjimą vietos lygmenių priimdamas sprendimus. Nes tai būtų ir išrašas nes ne visuomet man tinka tie dokumentai, e, dirbant Prancūzijoje, kurie atkeliauja iš užsienio kas man gali būti, dirbant Prancūzijoje, dokumentu, kuris tikrai patvirtintų visas paveldėjimo teises, kad tai būtų patikimas dokumentas šiandien. Aišku, vienas dalykas yra, kai valstybės yra pakankamai artimo savo teisinėse procedūrose, tai mums reikia vis tiek savo valstybėje kažkaip atkurti, išsiaiškinti tą situaciją, koks mechanizmas veikia tenai kitoje valstybėje. Dažnai tai yra labai sunku padaryti, kad būtų tikrai lygiaverčiai viskas įvertinama. Tai manau, kad tas Europos paveldėjimo pažymėjimas, aš galiu dar kartą pasakyti, esu tikras, kad tas um, būsimas pažymėjimas tikrai turės didžiulę ateitį, užtikrinant visas paveldėjimo teises. Ir labai svarbu, kad ta priemonė išplistų po visas valstybės. Aišku, iš pradžių galbūt um, tos ryties praktikai gan rezervuotai pažvelgs į tą priemonę, jeigu jin bus ribota. Ähm, Ačiū. Tada manau, kad dar galėčiau ir aš pridurti, kad visose čia vykusiuose diskusijose dėl ES reglamento mes e, vadovavomės e, tokiu suvokimu, kad išdavus Europos paveldinimo pažymėjimą, daugiau jo, daugiau tų dokumentų nebereikės tikrinti kitose valstybėse narėse. Tas pažymėjimas galės būti naudojamas e, bandant įgyvendinti testamentą. turinio pakeisti e, ne vienoje valstybėje narėje bus neįmanoma. Bus e, tik tai e, per tai galima užtikrinti tam tikrų reikalingų dokumentų surinkimą. Galit mane pataisyti, jeigu aš klystu. Aš nebejoju, kad e, Europos paveldimo sertifikatas išduotas, pažiūrėjau, Prancūzijos administracijos nebus toks pat, koks bus išduotas Vokietijoje. Gali būti, kad, kad e, bus šiek tiek pakoreguotos tam tikros nacionalinių valstybių administracinės procedūros. Pavyzdžiui, Vokietijos tasai e, E, turto įrašymas į žemės registrą galės galbūt būti traktuojamas kaip nusavybės teisų suteikimas. Manau, kad išdavus Europos valdymo sertifikatą bus pakeistos procedūros ir turbūt, pavyzdžiui, kiekvienu atveju bus elgiamasi taip, kaip yra susidarsios Prancūzija ir Vokietija. Tačiau tokio pažymėjimo turėjimas leis e, sumažinti galimų komplikacijų atvejai. Mes turime stengtis, kad e, paveldėjimo išdavimo e, pažymėjimas būtų pakankamas, nesvarbu, ar jis išduotas Austrijoje ar Prancūzijoje, pavyzdžiui, tam, kad žemė galėtų būti įrašyta į žemės registrą Vokietijoje. Turime suprasti, kad e, tų Vokietijos žemės registrų pakeitimas e, bus tik tai registravimo sistemos pakeitimo elementas, o ne teisinės sistemos pakeitimo elementas. Aš norėčiau pateikti klausimą uh, poniai Potifiske. Prieš pat jūsų galą e, jūs mm, išsakėt mintį, kurios aš nelabai supratau. Gal galėtume dar kartą paaiškinti, kaip būna turint uh, tą patikos fondą? Ar jūs kalbate apie tuos patikos fondus, kurie yra kuriami pagal testamentus, Ar taip pat ir testamentu ir, ir patikos fondus, kurie yra įkūriami dar žmogui esant gyvam? Gal galėtume trumpai paaiškinti ir gal galėtumėt pakartoti savo kritiką adresuotą e, reglamentui. Kokiu problemu jūs matėte reglamento e, taikymo dešimtmečiu? Aš atsiprašau, bet aš nelabai supratau, ką jūs norėjot pasakyti. E, aš norėjau pasakyti, aš labai atsiprašau, aš klausiausi angliškai, todėl ir kalbėsiu angliškai. Aš pirmiausia kalbėjau išskirtinai apie fondus sukurtus pagal pave, testamentą. Aš nekalbėjau apie fondus sukurtus e, žmogaus laiko, gyvenimo laikotarpiu. Taigi e, tie pagal testamentą sukurti fondai yra sukurti tam, kad valstybei netgi būtų lengviau, kad būtų aiškiau apibriešta jūs jurisdikcija ir e, fondo administravimo sistema. Ir tai turi būti daroma pagal testamentą ir pagal taisomą teisės aktą. E, patikos fondas yra kuriamas e, paskiriant patikėtinius pagal testamentą, naudos gavėjai yra nustatomi taip pat patikos fonde, bet vadovaujantis paveldėjimo įstatymu. Taigi viskas yra nustatoma iš anksto ir tas turtas, kuris pereina į patikos fondą, yra valdomas patikėtinio. Ir tuo e, metu patikėtiniai sukuria tokį atskirą tarsi subjektą, patikos fondą, kuris egzistuoja e, pagal savo paties taisyklės, pagal savo procedūras yra aiškiai nustatyti, kok, kokie yra patikėtinių įgaliojimai ir kokie įstatymai yra taikomi. Aš galiu pasakyti, kad taikomi teisės aktai e, prieimus šį reglamentą turbūt bus nebetaikomi ir paties patikos fondo, patys patikos fondo valdymo dokumentai turi gauti lemiamą vaidmenį. Nesgi dažnai žinome, kad pažiūrėjau, po dešimties metų paveldėjimo e, procedūra yra užbaigiama ir tada e, iškyla problemų dėl pačių patikės fondų. Aš pateikiau Britų patikos fondų pavyzdį, kai patikėtiniai pažeidinėjo patikos fondo nuostatas ir man tada iškilo klausimas, o kodėlgi man reikėtų vadovautis valstybės paveldėjimo įstatymais, o ne e, nuostatomis susijusiomis su e, patikos fondo valdymu. Mesgi žinome, kad patikos fondas yra įkurtas dėl paveldėjimo įstatymų galiojimo valstybėje narė. Aš nežinau, kad tikrai visur taip yra, bet suprasme, kad kai turto valdymą perima patikėtiniai, visa padėtis pasikeičia. Atsiranda tam, tikra te, tam tikras teisinis santykis tarp skirtingų pusių. Ir neretai tos pusės pasitraukia iš paveldėjimo sistemos, nes paveldėjimo klausimai jau būna išspręsti. Das, so das auch. Ich, ähm, äh, Taip. Aš neturiu teksto prieš akis ir aš negaliu patikrinti, ar tikrai yra dešimt metų laikotarpis nustatytas, nes poranka neturiu tų dokumentų. Dar poniai Volis žodis. Bet ponas Frimsonas dar kažką norėjo pridurti dėl santykio tarp patikėtinio ir patikos fondo iš vieną pusės ir vykdytojo bei administratorius iš kitos pusės. Pone Volis, aš nenorėčiau e, kištis į ekspertų atsakymus, bet aš manau, Manau, kad geriausias būdas suprasti tuos ekspertus yra traktuoti patikos fondus kaip tam tikrą sutartį, kaip tam tikrą susitarimą. Tai yra autonomiškas e, subjektas, nieko nesusijęs, e, tiksliau, ne tas pats kaip paveldėjimo įstatymais numatyti dokumentai, bet tai yra atskira sutartis. Tiek aš supratau, bet aš vis tik nesupratau, kurioje vietoje ponė Fiskai išvelgia problemą. Manau, kad reglamentas e, turėtų e, išspręsti šias problemas, bet e, bent jau dabartinis teksto variantas, man atrodo, jis išsprendžia. Tačiau kol kas vis tik aš nematau, kame glūdi problema. But, uh, galbūt aš jūs suklaidinau. Dešimt metų laikotarpį pateikiau tik kaip pavyzdį. Apskritai kalbėjau apie ilgą laiką, kuris praeina po patikos fondo sukūrimo. Taigi, kai baigiama administravimo procedūra ir sukūriamas patik, patikos fondas, tada taikoma paveldėjimo teisė ir tas patikos e, fondas tampa visai kitokiu dalyku. Ir jeigu uh, kiltų kažkoks ginčas po tam tikro laiko, daug vėliau, tai tada teismai primtų sprendimą ir čia nebūtų vadovavimusi paveldėjimo teisė. Um, add, the... Norėčiau pridurti, kalbant apie testamentą ir patikos fondą, uh, trečio straipsnio į punktę nekalbama apie patikos fondų sukūrimą ir išformavimą. Taigi kyla klausimas, kaip šis reglamentas dera su patikos fondų pripažinimu. Jeigu pagal taikomą teisę yra sukūriamas patikos fondas, jis galioja ilgai, tačiau reglamente nėra numatyta galimybė sudaryti, tęsti ir išformuoti fondą. Taigi, kai turtas pereina iš įpėdinių patikėtiniams, kyla klausimas, kada, kur yra riba, kur baigia galioti reglamentas ir pradeda galioti patikos fondų nuostatos. Man atrodo, apie tai čia buvo kalbama. Ja, okay, ich glaube, ich habe das jetzt verstanden, dass wir Taip, dabar supratau. Reiktų kalbėti apie skiriamąją ribą, kada baigia galioti vienas reglamentas ir pradeda galioti kitos nuostatos. Apie tai jau yra kalbama mums pateiktose dokumentuose, gal jūs turite kitų pasiūlymų, nepriklausomai nuo to, ar Junktinė karalystė yra ir jie prisidės prie reglamento įgyvendinimo, šį klausimą vis tiek reikės vėliau ir anksčiau išsiaiškinti. Dabar norėčiau pasiteirauti, ar kolegos turi kokių nors kitų klausimų, o galbūt ekspertai norėtų dar pateikti pastabų. Jei ne, galiu pasakyti, kad mes dirbome labai punktualiai. Manau, kad susilaikysiu nuo apibendrinimų, jos padaryti būtų sudėtinga ir visiškai nereikalinga. Taigi ačiū Jums už Jūsų mintis, už pasiūlymus, tikrai turime apie ką pagalvoti. Yra daugybė problemų, iš pirmo žvilgsnio jos atrodo gana paprastos, pavyzdžiui, kolizinių, teisės kolizijų taisyklės ir taip toliau, bet matau, kad reglamentas vis dėlto vertinamas palankiai. Pavyzdžiui, ponas Šasank sakė, kad nereikėtų kalbėti vien apie teisės kolizijos taisyklių supaprastinimą. Su Svarbu kalbėti apie palikimą kaip vieną visumą. Tai būtų paprasčiau visiems. Galbūt reglamente visko neišspręsime ir daug kas paaiškės, kai teismai pradės dirbti su šiomis nuostatomis. Taigi labai ačiū Jums už šias įdomius, Jūsų įdomius ir gana sudėtingus pasisakymus. Dabar vėl sugrėžinu pirmininkavimą komiteto pirmininkui. Ačiū, ačiū pranešėjui ir aš savo vardu norėčiau padėkoti visiems, kurie atvyko ir dalyvavo diskusijose. Po kelių minučių vyks uždaras posėdis, dabar 5-7 minučių pertraukėlė.